Good morning, everybody. If I could bring the meeting to... Labas rytas visiems, prašau susėsti. Norėčiau pradėti posėdį. Visų pirma, būtų pirmininko pranešimai ir pranešėjų skirimai, kaip vakar koordinatorių posėdėje buvo susitarta. Pradėsim nuo pranešėjų skirimo dėl pagrindinių teisėjų kūrinių pranešimų pasiūlymas dėl direktyvos, dėl alternatyvių kūro įrenginių išdėstymą APP, pasiūlymas dėl reglamento, kuris anuliuoja reglamentą 1192 dėl bendrų taisyklių, dėl geležinkelio e, įmonių normalizavimo, GUE pasiūlymas dėl ES agentūros geležinkeliams, anuliuojantis 881 reglamentą, bus ECR. Pasiūlymas dėl reglamento keičiančio reglamentą 1370 dėl rinkos atvėrimo vidaus keleivių vežimui geležinkeliui bus EPP. Mm pasiūlymas dėl direktyvos keičiančios 34-2012 direktyvą dėl e, bendros geležinkelių erdvės Europoje ir dėl rinkos atverimo vidaus keleivių vežimui geležinkelių ir geležinkelių infrastruktūros valdymo bus socialdemokratų frakcijai pasiūlymas dėl direktyvos dėl e, tarpusavio saveikumo geležinkelio sistemose ES bus ALDI. Pasiūlymas priimti direktyvą dėl geležinkelių saugos bužaliesiems. neteisė, kur nei pa, dabar pranešimai pasiūlymas dėl tarybos sprendimo, kad valstybės narės galėtų pasirašyti, ratifikuoti ir prisijungti prie Keiptauno sutarimo 2012 metų dėl nuostatų įgyvendinimo m, mm, protokolo, kuris yra susijęs su normalės tarptautinė konvencija dėl žvejybinių laivų saugos bus Aldė. Mm, komisijos personalo darbo dokumentas dėl ekspost įvertinimo direktyvos 1996 mm, dėl sunkia svorių transporto priemonių apkrovos. Mm, nepri... Koordinatoriai nusprendė, kad nereikia jokių veiksmų imtis, kadangi tai yra tik tai komisijos darbo dokumentas. Dabar dėl nuomonių rengimo komisijos komunikatas dėl ekonominio socialinio komiteto dėl e, verslumo 2020 metams e, veiksmų plano nereikia nei jokių veiksmų, dabar dėl komisijos personalo darbo dokumento, dėl pasidalytos informa... aplinkosaugos informacinės sistemos atluk nereikia jokių veiksmų. 2020 e, e, metų konkurencingumo ir tvarumo automobilių transporto sektoriuje Europoje. ECR parengs, nu, ECR parengs nuomonę. Prioritetai 2014, dėl 2014 metų trečios skyriaus komisijos žalieji bus. Uh, pranešėjai, čia pagal įprastinę rotacijų sistemą dėl biudžeto jiem dabar tenka nuomonės rengimas. Koordinatoriai rekomenduoja nesimti veiksmų dėl komisijos komunikato dėl švariosios galios ir ketvirtojo geležinkelio paketo. Ir komunikatų, kurie pateikti kartu su ketvirtuoju geležinkelio paketu. Dabar dėl mini klausimų, dėl kabotažo keliuose, kai su, orga, siūloma organizuoti mini klausimus su suinteresuotomis šalimis iš anksto turi, bus pateiktas komisijos pasiūlymas. Ir tai turi būti derinama su dviejų studijų, kurias turime pristatymo dėl ES kelių kabotažo studijas ir uh, kelių vežėjų darbo sąlygų studijos. Toliau dėl komitologijos koordinatoriai pasižymėjo, kad yra du raštai. Antras ir trečias sausio ir vasario mėnesio raštai. Dėl kitų klausimų buvo nuspręsta atšaukti posėdį, kuris buvo numatytas kovo 7 dienai ir tie darbo atvarkės punktai, kurių buvo tik du, bus perkelti į kovo 19-20 e, dienos posėdžių. Taigi, pakartosiu, kovo 7 dienos komiteto posėdis anuliuotas. Tie darbo atvarkės punktai, kurie turėjo būti aptarti tame posėdėje, dabar bus aptarti e, kovo 18-19 dienomis. E, dėl antžeminių paslaugų oro uostuose e, čia yra prašoma pirmininko paaiškinti e, apriepti, kokie pakeitimai gali būti teikiami plenariniam posėdžiui. Aš rekomenduoju neleisti pakeitimų. Tai tiek būtų koordinatorių posėdžio rekomendacijų, pirmininko pranešimų. Ar visiems viskas priimtina, ar visi su viskuo sutinka? Ačiū. Pereisiu prie kito darbo atverkės punkto, tai yra a, aviacijos klausimas. dėl priekybos apivartiniais taršos leidimais sistemos pritai, laikino pritaikymo sustabdymo. Can we check whether the system's working? The vote is open on a check. Prašau dabar balsuoti, tai yra kontrolinis balsavimas. Pasitikrinkime, ar veikia balsavimo sistemos. As everybody voted. Visi balsavo. Post. Balsavimas baigtas. Yeah, well, I'm pleased to report that the PPE do not have too many. Reikia pažiūrėti, ar ne per daug EPP frakcijos narių balsuoja. Fine, e votes, so. Visų narių balsavo, visų frakcijų narių balsavo po tiek, po kiek galima. Puiku. E, bus teikiami žodiniai pakeitimai. Diterį, nerandu savo balsavimo kortelės. Atsižvelgsime į pono Kocho balsavimą, jeigu tik APP narių ne, nariai neviršis e, ribos. Ponios Vils pranešimas, e, kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 23. Pono Kocho ir Galerio. Kas už, Kas prieš? Susilaikė atmestas. 21. Fosterio, Fosterio ir kitų. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmestas. 22. Už? Prieš? Susilaikė. Pasitikrinkime, kai balsavome dėl 22. Balsavimas prasideda. Ar visi balsavo? Ponas Koch už, balsavimas baigtas ir pritarta. Antrasis e, straipsnis. E, 22 ir 16 kartu, kas už, kas prieš, susilaikė atmesti. Pone Deveirak, jūs turite pakeitimą žodžiu, ar ne? Ačiū, ponė pirmininkė. Nenorite išklausyti to pakeitimo žodžiu? perskaitykite Kristin, bet jau pareikštas prieštaravimas šiam pakeitimui, bet vis tiek suteiksiu galimybę jums jį perskaityti. Prašau. Ir paskui išklausysime e, kontraargumentus. Ačiū, ponė pirmininkė, kaip jau ir sakiau vakar. Aš teikiu pakeitimą žodžiu e, kurį aptarėme vakar po pietų, nes, man atrodo, nepriimtina numatyti sankcijas e, tiems veikėjams, operatoriams, kurie laikosi nuostatų ir taisyklių ir taip pat teikiu 15 ir 25 pakeitimą oro bendrovėms, kuriams jau suteikti tarptautiniai teršos kreditai ir kalbame apie jų panaudojimą šiais metais Europoje. Kai kurie kolegos nori užverti mūsų erdvę trečių šalių operatoriams ir aš tikiuosi, kad e, mes pasieksime konsensuso ir laikysimės e, vieningos pozicijos iki 2013, nes nėra dar surastas kompromisas dėl papildomų skrydžių su numatymo. Ir svarbiausia yra panaudoti tuos taršos leidimus, kad jie nebūtų pra, prarasti. Ir tai ir būtų mano pakeitimai. Pone Teleri, jūs prieštaraujate, aišku tuomet negalime balsuoti dėl to prisatėjo pakeitimo žodžių. Balsuosime dėl pra, or, pirminio 25 ir 15 pakeitimo. Dėl jų balsuojame kartu. Kas už, kas prieš, susilaikę. Pasitikrinkime. Tikriname, ar visi balsavo. Balsavimas baigtas, pritarta. Pirmasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Dabar 13 ponios Lichtenberger, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Pirmasis kompromisas, balsuojame dėl atskirų dalių. Pirmoji dalis. Iki visas tekstas be žodžio only. Kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Antroji dalis su žodžiu only. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Devintasis už, prieš, susilaikė atmestas. Dešimtasis už, prieš, susilaikė atmestas. Vienuoliktasis už, prieš, susilaikė atmestas. 12 atkrenta dėl, dėl 22 ir 23. Dabar 13 pakeitimas. Taip, prašau, kas už, kas prieš susilaikė. Patikrinkime, kaip balsavome dėl 13. Balsavimas prasideda. Ar visi balsavo? Ponas Koch už. Balsavimas baigtas. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. Septynioliktasis už, prieš, susilaikė pritarta. Devynioliktasis už, prieš, susilaikė pritarta. Ketvirtasis už, prieš, susilaikė pritarta. Dvidešimtasis už, prieš, susilaikė, pritarta. Galutinis balsavimas, balsavimas prasideda. Ar visi balsavo? Ponas Koch balsuoja už, balsavimas baigtas. 34 34 už, vienas, susila... vienas prieš, šeši susilaikė, sveikiname poną Grošnis. Pritarta. Toliau pagal darbo tvarkę kalbėsime apie būdus, kaip pasiekti tikslai iki 2010 sumažinti naujų keliavinių automobilių išmetamą CO2 kiekį. Tai yra nuomonės projektas, kurio, kurį rengia ponas Rubial. Atsiprašau, ponė Rubio, sako pirmininkas. Gracias, Brian. Ok, yeah. Mi apellido es Gardiazabal. Rubial es el, mi segundo apellido, como sabes, en, en España. Ačiū. Kaip žinia, Ispanijoje mes turime po porą vardų, jūs truputį mano vardų supainėte, bet nieko tokio aš jums atleidžiu. Uh, Taigi aš turiu vieną pavardę ir du vardus. Tikrai ir suprantu, kad netaip jau paprasta teisingai mano vardą ar pavardę ištarti, tai aš jums atleidžiu. Taigi dėl mano nuomonės. Čia kalbama apie reglamentą dėl e, CO2 emisijų sumažinimo. Siekiama sumažinti 25 gramus, 95 gramus e, kvadratiniam kilometrui iki 20 metų. Jau yra e, parengtas e, dokumentas remiantis dabartiniais faktais. Toks uh, E, tikslas yra tikrai ambicingas, tačiau jis yra pasiekiamas. Kaip jau sakiau, tas, ciklas, tas e, tik, tikslas yra 95 gramai CO2 kvadratiniam kilometrui, e, vienam kilometrui 20 metams. Vyko ilgos diskusijos, ar nereikėtų nustatyti tikslo ir laikotarpį po 20 metų. Buvo argumentų už ir prieš kai kurie argumentai tikrai yra pagristi. Šiuo metu mes dar neturime visos informacijos, nežinome, e, kaip vystysis e, technologijos ateityje. Taip pat reikės ir atitinkamų kontrolės mechanizmų matavimo. Uh, mechanizmų, kurie vystysis laikui bėgant. Taigi, galbūt po 20 metų nereikėtų nustatyti konkretaus tikslo, tiesiog tam tikrą siekėmybę automobilių pramoniai po 20 metų. Be abejo, yra sunku apibriežti aiškius konkrečius tikslus. Automobilio nepagaminsime per vieną dieną, reikia vystyti koncepciją, technologijas, viskas užtrunka, Taip pat reikia laiko ir analizai, apmąstymams. Galbūt automobilis rinkoje pasirodo tik po 7-8 metų. Ta pati pasakyčiau ir apie CO2 emisijas po 2020 metų. Mes jau sakėme, kad būtų gerai nustatyti bendrą e, siekiamą kryptį tam, kad 20 metais neliktumėm tuščiomis rankomis. Kaip jau sakiau, e, nenorime labai konkretaus tikslo. Po 2020 metų galbūt būtų galima kalbėti apie tam tikras priemonės. Pavyzdžiui, 75 gramai ar 65 gramai CO2 kilometrui. Mes manome, kad 65 gramai ir 75 gramai yra tokie tikslai, kurie e, yra realiai pasiekiami. Yra ir dar vienas pakeitimų e, blokas. Tie pakeitimai yra susiję su paskatomis ir matavimo parametrais. Kalbama apie tam tikras premijas, e, paskatas automobilių pramoniai, tam, kad e, gamintojai gamintų tokius automobilius, kurie išmestų mažiau negu 35 gramus CO2 20-30 metais. Man atrodo, tai yra geras pasiūlymas, nes manau, kad iš tikrųjų automobilių sektoriui turėtumėm padėti tam, kad automobilių sektorius galėtų imtis priemonių siekdama sumažinti CO2 emisijas ir vystyti atitinkamas technologijas. Dėl alternatyvių pasiūlymų tokioms paskatoms. Pramonė turėtų toliau vystyti technologijas, o taip pat galbūt reikia pagalvoti ir apie tam tikras baudas, ne vien tik tais paskatas. Europos sąjungos automobilių sektorius turėtų užimti lyderio vaidmenį. JAV taip pat yra paskatų sistema, tačiau taip pat yra taikomas ir sankcijos, baudos. Mes norėtumėm, kad ES būtų sukurta panaši sistema, nes JAV e, yra. E, tam tikras minimalus automobilių skaičius, kurie turi išmesti 35 gramus CO2 kilometrui. Jeigu mes nustatysime kažkokias tai baudas ar sankcijas, tai be abejo mes rizikuojame, kad Europos automobilių pramonė nukentės konkurencinėje kovoje. Yra ir dar viena didelė trečioji pakeitimų grupė. Ten kalbama apie uh, naudingos vertės uh, E, parametrą. Iš tikrųjų, reikia kažkaip tai išmatuoti e, išmetamą CO2 kiekį. Reikia tam tikrų parametrų. Mes manome, kad jeigu tokius parametrus norime naudoti ateityje, jau dabar turime pradėti darbus. Turėtumėm daryti viską, kad automobilių pardavėjai ir visa automobilių pramonė apskritai žinotų, kas jų laukia būtų gerai, jeigu dabar būtų pradedami naudoti tie e, parametrai, jie būtų pradedami, pradedami vystyti, kad būtų um, įvesti 20 metais. Yra ir dar vienas pakeitimų blokas. Jis yra susijęs su išimtimis e, patvirtintiems automobilių tipams ir CO2 emisijoms. Dalis E, tokių CO2 emisijų e, nebūtinai yra tiesiogiai susijusios su automobilių pramonė. E, jie gali būti susijęs su kitais aspektais, pavyzdžiui, vartojimu ir dėl to realios CO2 emisijos turėtų būti vertinamos ir matuojamos kitaip. Taigi buvo pateikta pakeitimų, kurie susiję su geresnė CO2 emisijų kontrolė. Na ir taip pat iš esmės yra kalbama apie tai, kad reikėtų patikrinti e, testavimo procedūras, dėl kurių šiuo metu deramasi. Ir per atitinkamą laikotarpį reikėtų oficialiai patvirtinti tokias testavimo procedūras. Man atrodo, tokiu būdu galėtumėm geriau išmatuoti CO2 emisijas. Kągi, tai gal aš dabar daugiau ir nebesiplėsiu, tiesiog priminsiu, kad pakeitimus galima teikti iki kitos savaitės antradienio. Na, o paskui, kai bus pateikti visi pakeitimai, aš pasistengsiu rasti kompromisus tam, kad galėtumėm suformuoti daugumos poziciją e, komitete. Taigi, jūs norite kalbėti pono Flos vardu, ponas Groš. Ačiū. Pirmininkė, kolega Flos dar ir pats ateis, tai aš dabar asmeniškai pasisakysiu, pateiksiu savo pastabas. Be abejo, aš norėčiau padėkoti pranešėjai už nuveiktą darbą. Iš tikrųjų, e, automobilių išmetamų CO2 emisijų mažinimas yra labai e, svarbi tema, bet e, diskutuojant apie tai, reikėtų užtikrinti, kad automobilių gamyba nepersikeltų kažkur kitur iš Europos. Tai yra labai svarbu, kad automobiliai tebe būtų gaminami Europoje. Mes turime suteikti galimybės plėtotis moksliniams tyrimams, technologijų plėtrai. Ir neturime labai su, numatyti tokių sąlygų, kurios tiesiog suvaržytų gamybą. Man atrodo, kad reikia rasti tinkamą pusiausvyrą tarp mūsų siekiamų tikslų ir antra vertus tarp technologijų plėtros ir, ir e, vystimosi. Uh, Tiesą sakant, pranešime yra ir tokių gana skeptiškai vertinamų minčių. Man atrodo, tikrai reikėtų nepamiršti įvertinti technologijų galimybių. Man atrodo, kad nustatant ilgalaikius tikslus reikėtų daugiau lankstumo. Na ir dar trečioji pastaba. Dėl tų kreditų, superkreditų. Kaip kad siūlo Komisija ir kaip kad siūlo pranešėja, kaip kad siūlo komisija, man atrodo, nėra labai geras požiūris. Pranešėjos požiūris yra man labiau primtinas. Man atrodo, kad e, tas daugiklis 1,3 turėtų būti siejamas ir su technologijų plėtra, su paskatomis pirkti atitinkamus automobilius. Uh, Man atrodo, kad reikėtų tarsi apdovanoti e, tuos automobilių gamintojus, kurie laikosi tokių taisyklių. Taigi, tokios buvo mano žanginės e, e, pastabos. Aš tikiuosi, kad kolega Florence dar pats laiku pasirodys ir pateiks daugiau pastabų. Ačiū. Ačiū toliau, ponė Maisner. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, aš norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Ji tikrai puikiai padirbėjo, aš pritariu ir jos pastaboms. Tikrai, mes e, norime, kad automobilių sektorius būtų palankesnis aplinkai. Apie tai kalbėjo ir pranešėja, ir ponas Groš. Bet nepamirškime ir to, ką pasakė iš tikrųjų panas Groš, svarbu, kad automobilių sektorius ateityje išliktų konkurencingas, dabar dėl ilgalaikių tikslų. Man atrodo, kad iš tikrųjų e, būtų prasminga žinoti, kas atsitiks ateityje. Man atrodo, kad komisijos pasiūlymas yra visai neblogas. Aš suprantu e, pranešėją, kad ji nori e, daugiau informacijos ir apie tai, kas bus po 20 metų. Iš tikrųjų, reikėtų kalbėti ir apie naujus parametrus, kurie bus taikomi ateityje. Bet kažin ar galima kažką labai konkrečiai nuspręsti dėl laikotarpio po 20 metų, nes per porą metų iki 20 metų gali tiek daug viskas dar pasikeisti, tai manau, kad reikėtų šiek tiek palaukti. Dėl superkreditų, man atrodo, kad tų ypatingųjų kreditų, man atrodo, gerai, kad jie yra numatyti. Uh, Taip pat e, reikėtų tokios e, sistemos, kuri būtų teisinga automobilių gamintojams, kad, e, tarkim, ir taip pat reikėtų užtikrinti, kad pirkėjai pirktų ne tik mažus automobiliukus, bet ir didelius. Visą laiką reikia skatinti gamintojus. Paskatos visą laiką yra geriau negu kad sankcijos, tik reikia teisingai tas e, viską apibriežti. Dabar dėl tų naudingųjų naudos parametrų. Man atrodo, kad tie parametrai turėtų būti skaidrus tam, kad iš tikrųjų galima būtų atsižvelgti realias CO2 emisijas. Parametrai turėtų būti labai aiškus, turėtumėm labai aiškiai suprasti, kaip būtų mažinamas tos CO2 emisijos. Na, aš nepritariu visiems pakeitimams, kurie buvo pateikti, pati pateiksiu dar keletą pakeitimų, bet iš esmės aš pritariu pranešėjos požiūriui. Pone Zylė, kalbėsite ponios Rosto vardu, Rosbach vardu. Norėčiau pasakyti porą žodžių šešėlinės pranešėjos Anos Rosbach vardu. Visų pirma, dėkoju pranešėjui už mm, svarų indėlį, e, rengiant šį pranešimą ir norėčiau pristatyti mūsų frakcijos šešėlinės pranešėjos e, nuomonę dėl devin, pakeitimų nuo 19 iki 20-ojo, taip pat dėl lengvųjų transporto priemonių. ECR e frakcija tikriausiai bus pasidalinusi dėl pasiūlymo e, pas, numatyti dvi galimybės dėl e, kriterijų e, komerciniams transporto priemonėms, dėl, e, dėl, dėl tų priemonių poveikio kur siūloma iki, siekti išmesti mažinių 25 gramus per kilometrą. Iki, už vienam kilometrui. Pranešė nepalaiko siūlymų iki, du, pasiekti šių tikslų iki 2010-ųjų, ji mano, kad jų reiktų siekti iki 2040-ųjų. Ačiū. Ponas Taylor, žaliųjų vardu. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai už tai, kad e, pristatė šį pranešimą. Neseniai dalyvavau įvykusiame šešėlinių pranešėjo susitikime ir klimato generalinio direktorato atstovai pareiškė, kad e, mažesnių tikslų nustatymas dėl e, CO2 e, kiekio m, išmetamo vienam kilometrui pakenktų mūsų tikslams. E, Numatydami nu, tikslus dėl CO2 ateičiai, siūlyčiau ne e, mažinti reikalavimus, bet sustiprinti tas priemonės, nes tokiu būdu mes užtikrintumėme, kad CO2 kiekis būtų sumažintas ir būtent to mes visi ir siekiame. Todėl manau, kad prieinami, gyvendinami e, tikslai numatant 80 e, gramų e, kilometrui e, kelinėmis automobilėmis ir 110 gramų kilometrui sunkiosioms transporto priemonėms bus įgyvendinami tikslai. Mes, politikai, turime būti drąsus, ryštingi ir nustatyti tikslus iki 2025 metų, kad suteiktume pramoniai apčiopiamą pagrindą, kurioje galėtų remtis ir tikslą, kurio e, galėtų siekti. Žinau iš gamintojų asociacijos, e, kad kažkas turėtų tas priemonės finansuoti. Ir manau, kad tai turėtų būti patys gamintojai, kad tas priemonės turėtų finansuoti patys gamintojai, remiantis principų teršėjas moka. Žinoma, o, o transporto priemonių gamintojai kuria darbo vietų, kurių mums taip reikia ir siekia gaminti našius automobilius tačiau e, jie tikrai gauna nemažai pelno ir todėl manau, kad e, tų griežtesnių tikslų pasiekimas būtų e, garbingas tikslas. Jeigu tų tikslų nepasieksime ir jų nesieksime, nukentės mūsų planeta ir visi joje gyvenantis dėl klimato kaitos problemų. Ir aš tikiuosi, kad šis pasiūlymas bus patiktas balsavimu ir kad mes už jį balsuosime balsuojant. Ponas Rykiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau vis pirma pasveikinti e, pranešėją, parengus tikrai kokybišką pranešimą. Aš tikrai džiaugiuosi tuo, kad e, įvesta kad pasiūlytas nauja e, riba, nauja ribinė vertė, manau, kad tai yra tikrai e, išvalgus siūlymas, e, mąstoma apie ateitį, pranešėja bando išvelgti kokių tendencijų reikia tikėtis, taip pat atsižvelgia į problemas, kurios egzistuoja šioje srityje. Turiu du, dvi pastabas pirmininkė, nenoriu grįžti prie to, kas buvo pasakyta dėl 25 metų tikslų. Iš tikrųjų, reiktų, na, būtų gerai žinoti, kas bus 2025 metais, tačiau kalbant apie skaičius, viskas yra labai sudėtinga e, dėl CO2 ribinių, e, ribinio kiekio. Be abejo, mes esame, mes stebėsime, kaip viskas keisis ir uh, apsispręsime, ar reikia tikrai nustatyti konkretų kiekį, konkretų skaičių. Ir noriu kai ką pasakyti dėl pakeitimų, dėl automobilių gamintojų indėlio. Ir manau, kad e, jiems numatyti reikalavimai 2006, o 2009 reikalavimai, man atrodo, atitinka dabar numatytus reikalavimus Ir mes turime duomenis apie 2009 metus, ypač dėl lengvųjų automobilių ir manau, kad e, reiktų į visą tai atsižvelgti. Ačiū, ponė Foster. Yeah, thank you very much, Chairman, and thank you to the rapporteur. Ačiū, pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjui. Man atrodo, visi be jokio abejonių norime žengti į priekį, į priekį ir kiek įmanoma mažinti taršą triukšmą ir, ir kitus dalykus, kai kalbam apie automobilius. Tikrai jau atlikta konstruktyvaus darbo ir, manau, galima pasveikinti tuos pasiekimus. Pažiūrėk, tai, kas iš aplinkos komiteto mm, pasiūlyta, kad labai ma, maži gamintojai mm, nepatektų į tų reikalavimų taikymą. Man atrodo, kad tai yra geras dalykas. Dabar dėl mūsų pranešė ir mūsų nuomonės e, transporto komitete. Manau, kad visi sutiktų, kad būtų galima pritarti kitų kolegų mm, nuomoniai dėl 2025 metų tikslų, e, kurie galbūt nėra tokie būtini, nes reikia kalbėti apie tikslus, kurie dabar galioja, o ne naujus tikslus. Taip pat tie pakeitimai, kurie yra pateikti dėl, pavyzdžiui, tą poveikį padarančio pėtsako, ypač vertinant per tam tikrą laiką. Ir man atrodo, kai kurie pakeitimai yra aiškus ir juos lengva būtų paremti, bet dėl kai kurių kitų um, pakeitimų. Na, man atrodo, daugeliu iš mūsų labai rūpi a, pramonė, a, kui, automobilių gamintojai, kurie įsikūrė yra mūsų šalyse. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje tikrai šis sektorius pergyvena labai sunkius laikus ir turime nubriežti labai realistiškus tikslus ir aš tikrai sieksiu būtent to. Lichtenberger. Ačiū pirmininkė. Kai aš girdžiu kalbant apie lankstumą ir realius tikslus, tai tai sukelia mano susidomėjimą dėl konkrečios priežasties. Ko gero, reikėtų remtis vis dėlto moksliniais domenimis, kalbant apie tokius dalykus. Yra ir anksčiau primtų sprendimų, kurios, kurių dabar tarsi bandoma atsisakyti. Bet tai daroma ne visos automobilių pramonės labui, bet tam tikro segmento labui. Ir tas segmentas iki šiol nenori prisitaikyti. Automobilių pramonėje yra inovatoriški segmentai ir tie, kurie atsilieka 50 žingsnių. Negalima visų sumesti bendrą katilą. Jeigu uh, mes ir toliau teiksime paskatas tiems dinozaurams, kurie nesikeičia ir visiškai nenori keistis. Tai man atrodo, kad be abejo nepasieksime jokių tikslų ir visą tai būtent tokiu laiku, kai JAV galų gale po truputį, po truputį uh, jau formuojasi supratimas, kad klimatas keičiasi ir kad su to reikia kovoti. Be abejo, yra tokių uh, uh, žmonių, kurie nori pirkti didžiulius, galingus automobilius. Taip yra. Bet kokia turėtų būti mūsų transporto politika, ką mes turėtumėm orientuotis? Aš nesuprantu, kodėl reikia uh, nuolat varžyti novatorišką pramonę e, tų naudai, kurie nieko nenori keisti ir kurie dar tebe nori laikytis kokių 90-ųjų metų taisyklių. Mes turėtumėm apdovanoti tuos, kurie yra novatoriai, kurie žvelgia į ateitį. Taip, aš pasisakau už tikslą 20 metams ir man atrodo, kad žmonės mumis tiesiog netikės, jeigu mes žingsime vieną žingsnį į priekį ir du atgal. Tikrai nekalbėkime tokių nesąmonių kaip lankstumas ir panašiai, jeigu e, mes numatysime kokias nors lankščias sankcijas, tai tikrai bus e, sunku įgyvendinti teisės aktus. Aš pritariu um, tam, kas pasakyta apie realias vertes. Iš tikrųjų yra didžiulis atotrukis tarp realių verčių ir tų, kurios yra dokumentuose. Na, bet man atrodo, kad e, iš tikrųjų e, techninė prasme tai nėra didelis iššūkis nustatyti tokias realias vertės. Ačiū. Ačiū, panas Savam. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti e, pranešėjai už. Uh, labai rimtą darbą ir ponios Liptimberger pastabos mane įkvėpia štai ką pasakyti. Sada, kai, kalbu, kai, kai yra kalbama apie mokslinius faktus, ypač kai tai suderinama su sakiniu, cituoju, jei nesimsime veiksmų dabar, mūsų vaikai po tiek ir tiek ir tiek metų nebeturės planetos, kurioje galėtų gyventi. Man visuomet iškyla problema. Uh, Tikrai man e, nekyla problemų e, dėl to, kad e, pasistengtumėm, kad automobilių pramonė reformuotųsi, geriau dirbtų, kurtų veiksmingesnius, geriau tarnaujančius automobilius, kurie važinėtų mūsų keliais, bet visuomet galvoju, kad reikia būti racionaliems. Ir čia aš um, tikrai nenorėčiau kažkokio kalbėti apie kokius niurius dalykus, bet reikėtų tikrai racionaliai mąstyti. Pažiūrėkime, po dviejų metų, pažiūrėjau, kaip uh, Zilė sakė, 2025 metų tikslai kol kas šiandien dar per anksti yra juos labai tiksliai apibriežti. Tai aš į pakeitimus žiūrėsiu iš tokio požio taško komisijos vardu, klimato kaitos generalinio direktorato vardu. Ponas Hodson. Ačiū pirmininkė, norėčiau aptarti tuos keturis e, išaiškėtus dalykus. Pavyzdžiui, dėl bandymo ciklo komisija sutinka, kad tikrai vartotojai nusipelno gauti tikslesnę informaciją. Uh, Ir dirbame su tarptautiniais partneriais ir vartotojų organizacijomis dėl to testo, kuris turi įsigalioti ES teisės aktuose nuo 2014 metų ir mes tikime, kad iki to laiko bus padarytos visos procedūrų korekcijos ir bus įmanoma tada tiksliau pateikti informaciją dėl išlakų iš automobilių. Dabar dėl paskatų sukūrimo, kad pramonė gamintų labai mažai teršinčius automobilius ir kad nebūtų pakengta reglamento CO2 mažinimo tikslams, mes suprantame, kad alternatyvus pasiūlymai, kurie yra pateikti, yra technologiškai neutralūs, yra tikrai technologiškai pranašus ir e, turėtų paskatinti gamintojus e, siekti gaminti tokius automobilius. Mes norime įvertinti įvairias siūlomas tvarkas, e, ko koks bus jų poveikis ir dėl CO2 pažinimo, tai um, aišku, kad uh, šis režimas, ši, ši tvarka neduotų tiek daug naudos dėl CO2 mažinimo, kaip kad uh, ta tvarka, kuri yra su, su keliais daugikliais, kuri leistų mažinti CO2 daug daugiau. Toliau. Dėl parametrų, kol kas nėra aišku, kuris parametras būtų geriausias, nes iš, kol kas iš poveikio vertinimo mes matome, kad um, poveikio įvertinimas, poveikio pėtsako įvertinimas leistų žiūrėti, kiek CO2 mažinama, bet aišku, dar gamintojai čia turėtų prisidėti. Vis tik tai matome, kad būtų tam tikrų iššūkių, jeigu būtų įvesta dviguba sistema. Jau dabar su dabartinė sistema mes turime problemų dėl duomenų e, kokybės, kai jos pateikia valstybės narės. Ir dabar dėl tų galimų ateities tikslų, galbūt ne po, net po 2020 metų, e, siūloma spektras yra pakankamai pakankamai ambicingas, plačių užmojų, tikrai siūloma daug daugiau mažinti nei pasiekta per pasarosius keliarius metus. Bet mūsų poveikio įvertimai rodo, kad vis tik tai būtų įmanoma to pasiekti ir su dabartinėmis technologijomis, nors aišku reikėtų daug hybridizacijos. Uh, Mm, vis tik tai matome, kad daugelis gamintojų žengia tuo keliu. Iš komisijos poveikio vertinimo matome, kad apie 70 gramų kilometrų tikslas vidutinio dydžio automobiliams turėtų būti neutralus variantas įvertinus, kiek būtų įdėta e, sąnaudų ir kokios būtų išlaidos visuomeniai. Ačiū. Pranešėja, norite atsakyti, sureaguoti? Ačiū. Brianai, trumpai kalbėsiu, nes kaip turėjote galimybės įsitikinti posėdėje e, esantys skirtingų frakcijų atstovais išreiškė skirtingas nuomonės, daug kalbėta apie tikslus po 2020-ųjų, tai e, daugiausiai kontroversiškiausiai vertinamas klausimas. E, daugelis pasisakiusių jo siekia kalbėti racionaliai, užtikrinti subalansuotą tikslą dėl CO2 iš metalų. Mes iš tikrųjų siekiame sumažinti CO2 e, kiekį išmetamą į aplinką, tačiau išlaikyti ir automobilių pramonę gyvybingą Europoje. Ir būtent todėl aš teikiu 60, siūlau nuo 65 iki 75 e, gramų siūlymą 10 gramų sviravimo ribą. Kol kas nežinome, kas bus po 2020-ųjų. Būtent todėl suteikiame galimybę sviruoti 10 gramų e, ribose, kad, apsisp kad taip apsispręstume, kad tai būtų kelias, kuriuo eitume ir taip sukurtume paskatas automobilių pramoniai, kuri palaiko šiuos tikslus, nes e, jis siekia tobulinti, gamintojai siekia e, E, mažinti automobilių e, išmetamą į aplinką CO2 kiekį, tačiau mes neturime dar konkrečių duomenų. Turėtume palaukti tos informacijos, tačiau klausimas, kiek lauksime. Uh, Jeigu iki 2018-ųjų ne, dar neturėsime apčiuopiamos konkrečios informacijos, jei dar nebusime nustatę tikslų 2025-iesiems, tai pramonės atstovai neturės galimybės siekti tų tikslų 20. Aštuoni metai kaliviniam transportui ir dešimt metų sunkiajam komerciniam transportui e, tikslams pasiekti jei komisija ir pramonės atstovai galėtų susėsti ir susitarti dėl kriterijų, dėl būdų mažinti CO2 kiekį, tuomet galėtų būti parengtas naujas reglamentas, kaip siūlo komisija, ir tuomet parlamentas teiktų savo nuomonę. Tai apsauginė nuostata. Nes jeigu susitarimo nebus, jeigu nebus patvirtinti nauji tikslai, uh, tuomet, parlame, tuomet galime rimtis parlamento pasiūlymų, kuris yra pakankamai platus, bet kuris taip pat ir siūlo kelią priekin. Jei parlamentas, komisija, taryba ir pramonės atstovai galėtų susitarti dėl tikslų po 2025-ųjų, tuomet mes galėtume dirbti, siekti pažangos. Tačiau tai, tas mūsų siūlymas yra apsauginė nuostata. Tuo atveju, jei nebūtų susitarta, aš, turiu, aš laukiu pakeitimų ir renksiu jų pagrindų kompromisus, kad komitete balsuojant sulauktume plataus pritarimo. Pirmininkas, noriu priminti, kad pakeitimus reikia įteikti iki vasaro 26-osios už per savaitę. Balsavimas mūsų komitete numatytas kovo 26-ąją, o aplinkosaugos komitetas tikėtina balsuos balandžio 24-25-ąją dėl automobilio, o 26-ąją dėl, dėl furgonų. Toliau vyks uždaras komiteto posėdis. Prašyčiau tų, kurie neturi čia būti išeiti iš salės ir suteiksime iš karto žodį ponui Gudrų ir kitiems. Prašau e, visų pašalinių išeiti iš salės.